Good afternoon, colleagues. Kolegos, sveiki. Norėčiau pasisveikinti su jumis, susirinkusius į popiečio sesiją. Aš esu parlamento vicepirmininkė Dita Hransova, taip pat esu atsakinga už ryšius su nacionaliniais parlamentais. Savo ruoštų norėčiau nuoširdžiai jūs pasveikinti. Man labai malonu, kad galiu būti šios popietės diskusijų bendra pirmininkė. Man malonu sveikintis ir su e, pono Gordon Maras e, darbo pensijų sistemos socialinės partnerystės komiteto pirmininku iš Kroatijos parlamento, kuris perims mm, pirmininkavimą po mano įžangos. Kaip žinia, e, ši sesija mūsų tarparlamentės konferencijos skirtas darbo vietoms įtraukiamojo pavadžio augimui, ko mes galime pasimokyti vieni iš kitų. Kaip žinia, įgūdžių plėtotė, pritaikymas darbo vietos prie kintančių darbo rinkos pokyčių, ypač galvojant apie ekonomikos skaitmenimą, buvo jau e, seniai nustatyta kaip prioritetas ES. Taip pat tai yra Europos parlamento prioritetas. Per praeitą kadenciją parlamentas e, patvirtino keletą svarbių rezoliucijų, pirmiausia dėl konkurencingos darbo rinkos sukūrimo 21 amžiuje amžiui, taip pat dėl naujų įgūdžių e, darbos varkės Europai. Parlamentas akcentavo tai, kad reikia plėtoti atnaujinti įgūdžius e, visą gyvenimą, užtikrinant e, pristaikymą prie darbo vietų, taip pat užtikrinti mokymasi visą gyvenimą ir profesinį mokymą. Kaip žinia, įgūdžių formavimas, e, profesinis mokymas yra nacionalinės kompetencijos dalykas, bet Europos parlamentui ir kitoms Europos institucijoms svarbu e, gauti informaciją iš nacionalinių parlamentų apie tai, e, ko jie norėtų, kad mes galėtume užtikrinti, e, kad papildysime nacionalinius veiksmų planus e, savo priemonėmis ir geriau prisakysime prie šio kintančio pasaulio. Dabar norėčiau suteikti žodį savo bendra pirmininkui, ponui Maras. Dėkoju, gerbima vicepirmininkė Hrantsova. E, gerbiami nacionalinių parlamentų nariai, Europos parlamento nariai. Tikiuosi, kad šiandieną mes pakalbėsime įdomiai e, apie šį svarbų klausimą. Visi e, žino, kad darbo vietos įgūdžiai įtraukiamam augimui viena yra ir vienas iš svarbiausių ES prioritetų norėčiau dabar pristatyti pirmąjį kalbėtoją. Tai yra komisijos narys atsakingas už darbo vietas ir socialinės teisės. E, Nikolas Šmit, prašom, žodis jums. E, dėkui, gerbėme pirmininkai. Gerbiami parlamento nariai, įgūdžiai vaidina esminę svarbus vaidmenį užtikrinant įtraukiamojo pobūdžio augimą e, žalios, žaliojo e, skaitminio perėjimo laikotarpiu. Ir šis susitikimas yra labai aktualus. Šį rytą komisija patvirtino visą eilę svarbių strateginių dokumentų. Reikia paminti strategiją skaitmeniniam ES plėtojimui, e, strategiją e, Baltoji knyga dėl dirbtinio intelekto taip pat buvo patvirtinta ir dokumentas e, susijęs su duomenimis. E, todėl e, visai deramas laikas mums kalbėti apie įgūdžius, kadangi tos sritys labai svarbios ir juose įgūdžiai vaidina ypatingą vaidmenį. Mes užtikrinsime sėkmę, peidami prie skaitmenės eros, jeigu sugebėsime parengti žmonės skaitmeniniai revoliucijai. Ir tikrai e, tinkamų laikų pasirinkta tinkama tema diskusijoms. Tuo pačiu metu mes e, dirbame toliau vykdami skaitmenį perėjimą ir e, nuo pat e, pradžių, kai komisija buvo patvirtinta, pradėjome kalbėti apie tai, kaip reikia svarbu gyventi įgūdžių darbo tvarkė. Tai yra susijęs su tuo faktu, kad e, įgūdžiai e, yra susijęs su pirmoju Europos socialinių teisų ramščiu. Europoje nėra pakankamai e, reikalingų įgūdžių. 25 procentai suaugusių europiečių neturi pagrindinių raštingumo, skaitmenio raštingumo įgūdžių, taip pat daug žmonių neturi skaitmeninių įgūdžių ir maždaug 90 procentų darbo vietų reikalauja, kad žmonės turėtų, pavyzdžiui, skaitmeninių įgūdžių, e, e, robotų pritaikymas, dirbtinis intelektas, elektroninės paslaugos e, reikalauja, kad darbuotojai turėtų atitinkamus deramus įgūdžius. Skaitmeninės visuomenės indeksas 17 metais parodė, kad 43 procentai ES gyventojų neturi pakankamai skaitmenių įgūdžių, o 17 procentų iš vis neturėjo jokių skaitmenių įgūdžių. Tokie žmonės suaugę sus, gali susidurti su nedarbo pavojumi ir E, sumažėjo 10 procentų e, nedarbas šiaip ES pasaraisiais metais, bet e, žmonės neturintys pagrindinių įgūdžių, pavyzdžiui, skaitmenių įgūdžių, negalės veiksmingai įsilieti į darbo rinką, negalės kasdien netgi pasinaudoti paslaugomis, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos paslaugomis ar apsipirkti. Mes turime plėtoti įgūdžių, užtikrinti, kad įgūdžiai būtų konkurencingi, reikia naudoti automatizavimą, dirbtinį intelektą, e, netarši ekonomika taip pat pareikalaus e, naujoviškai veikti visose srityse. Reikės ir paslaugas atitinkamai koreguoti taip pat reikės e, užtikrinti, kad darbo jėga turėtų deramus įgūdžius daugiau negu 50 procentų e, darbuotojų per tenčius penkerius metus turės įgyti naujų kvalifikacijų. Ir tai ypač aktualu mažoms vidutinėms įmonėms, kadangi jos taip pat yra veikiamos skaitmeninio pereimo laikotarpio. 79 procentai MVI aiškiai yra pasakiusios, kad joms reikia bent jau bazinių skaitmeninių įgūdžių, o didžiausia problema toms įmonėms perkvalifikuoti e, darbo jėgą, nes tai kainuoja. Ir mes matome, kad iššūkiai yra labai rimti e, gyvenimas, darbas visą gyvenimą nebėra realybė. Žmonės kartais e, dešimt kartų pakeičia darbą per savo darbinę karjerą. Tai reiškia, kad mūsų darbo rinka pasižymė dideliu judumu, mobilumu. Ir reikia užtikrinti, kad e, mobilumas taptų galimybę visiems. Ir taip pat užtikrinti, kad žmonės jaustųsi saugiai. O saugumas reiškia, kad jiems bus padėta keičiant darbą Ir vienas svarbus dalykas čia yra įgūdžiai, kitas jų pajamos, pajamų apsaugojimas. Trečias svarbus dalykas e, - žmonėms taip pat reikia padėti, nes lengva pasakyti, e, turi pakeisti darbą, turi turėti geresnius e, įgūdžius, turi persikvalifikuoti, bet tam, kad žmonės galėtų sėkmingai dirbti, jiems taip pat reikia paramos, pagalbos. Europai reikia sustiprintos įgūdžių darbo tvarkės, naujos politinės vizijos Ir e, tos vizijos centre turi būti e, žmogus, reikia taip pat kolektyvinę atsakomybę visus suinteresuotus subjektus stiprinti dėl to. Mes turime gyvendinti įgūdžių darbo tvarkę, turime veikti ES lygmenių, bet pirmiausiai turime dirbti su valstybėmis narėmis, su e, verslo ir socialiniais partneriais. Kovo mėnesį bus paskelbtas e, šio klausimų komunikatas. Atnaujintų įgūdžių darbo tvarkė Europos Sąjungos e, siekia trijų pagrindinių tikslų. Pirmiausia, suteikti galių darbuotojams suteikti galimybių persikvalifikuoti, patobulinti kvalifikaciją. Antras dalykas e, - siekti, kad verslo bendruomenė patvirtinus savo strategijas skirtas darbuotojams e, perkvalifikuoti. Ir trečias dalykas Tam, kad mes galėtume dirbti sėkmingai, reikia įgyvendinti visą eilę veiksmų, kad galėtume įgyvendinti pokyčius pokyčiai reiškia, kad mes turime galvoti ir apie žmonių mąstyseną, turime pademonstruoti, kad persikvalifikamas įgūdžių formavimas nėra kažkoks suvaržymas, tai yra puikiai galimybė, nes kinta darbo rinka, darbas, darbo pats pobūdis kinta. Ir e, tie pokyčiai gali būti geros naujos galimybės žmonėms, nes Galbūt jiems bus lengviau dirbti, nebus e, sudėtinga taip dirbti, kaip pavyzdžiui anksčiau. Kovo mėnesį mes taip pat pateiksime pasiūlymą e, dėl profesinio mokymo ir švietimo e, tarybos sprendimui siesime tai su skaitmeniniu ir žaliu pereimu. Esmė - sustiprinti mokymosi mobilumą ir tai bus galima padaryti padidinus finansavimą Erasmus programai ir užtikrinti mokymasi visą gyvenimą per e, profesinį mokymą. Mes turime e, užtikrinti vertę visai grandiniai mokymosi ir turime siekti, kad profesinis mokymas būtų tobulinamas. Reikia galvoti apie naujus ateities įgūdžius, įvertinti jų poreikius ir tokiu būdu dėl to reikės prognozavimą įgūdžių srityje taip pat e, tobulinti, kad e, ir skleisti žinias geriau Europos Sąjungoje. Mes e, suprantame, kad poreikis e, įgūdžius ugdyti visų yra e, būtinas dalykas ir žmonės turi e, taip pat turite galimybę pasinaudoti savo per darbo karjerą sukiauptą patirtimi, bet ne visuomet taip yra ir mes turėtume e, nepamiršti šio aspekto. Taip pat reikia geriau paremti e, asmenys, vertinant jų poreikius, teikiant techninę ir finansinę paramą. Tokiu būdu e, bus galima pripažinti vertingus įgūdžius žmonių, kurių negalima išvaistyti. Jau yra gerų pavyzdžių paramos, kai kurios valstybės narės e, plėtoja įgūdžių politiką, siekia pritaikyti ją prie poreikių ir e, remiant Europos socialiniam fondui, profesinis e, e, mokymas patobulėjo, taip pat kvalifikacijų suteikimas. Reikia veikti visais lygmenimis. Europa turi investuoti ES lygių, taip pat reikia dirbti nacionaliniu lygmeniu. Komisija yra pasirengusi padėti valstybėms narėms telkti investicijas ir dirbti veiksmingai tam, kad būtų gyvendinamos atitinkamos įgūdžių darbotvarkės. Aš nuoširdžiai tikiuosi, kad e, per mūsų diskusiją e, tos idėjos nukeliaus į jūsų parlamentus, nes galiausiai valstybės narės yra atsakingos už e, tai, kad įgūdžių darbotvarkė būtų sėkminga. Ačiū ponė Šmit už pasisakymą. Aš norėčiau pasidžiaugti, kad vakar parėmėte mus ir šiandieną komitetuose. Dėkoju už pasisakymą. Dabar įžanginiam žodžiui norėčiau pakviesti ponę iš Suomijos, Merija Kilionen. Ji yra komiteto vicepirmininkė Suomijos parlamente. Taigi prašau, ponė Kilionen, žodis jums. Ačiū. Ponios ir ponai, visų pirma norėčiau padėkoti visiems, kurie suorganizavo šį susitikimą ir man labai malonu pasidalinti idėjomis iš Suomijos ir aš tikiuosi, kad tos idėjos galės būti puikiu atspirties tašku vėlesniems diskusijoms. Iš tiesų, išgyvename ketvirtąją pramoninę revoliuciją. Revoliuciją, kuri pažymėta skaitmeninimo, didesnės globalizacijos ir taip pat žaliosios politikos vystimosi. Ir Tas yra reikalinga kovojant su klimato kaita ir švelninant kaitos padarinius. Skaitmeninimas palengvins mūsų gyvenimą, sukurs įvairias darbo vietas įvairiose pasau... E, gyvenimo srityse, įskaitant ir švietimą. Ir manau, galime teikti, kad pasaulis yra dabar toks, kad net ir mažiausios įmonės gali pasiūlyti produktus ir paslaugas ir plėsti, rinką, plėsti savo veiklą ir patekti į vairias rinkas. Šios, šio didelio poslinkio e, minusas yra tai, kad tos taip vadinamos tradicinės darbo vietos pranyks. Dėl to dauguma žmonių susiduria su rizika, kad praras darbą ar neturės jo, negalės jo susirasti. Taigi, kas pasinaudos tų pokyčių privalumais, labai priklausys nuo to, kiek mokymo sistemos bus parengtos apmokyti žmonės ir išsaugoti savo reikiamus įgūdžius per visą darbo karjerą. Mes turime labai atidžiai apsidairyti, kas vyksta. Kas vyksta paslaugų sektoriuje, energetikoje, transporte, statybos, statybų sektoriuje ir panašiai. Ir mūsų, ką reikia keisti mūsų švietimo sistemoje Nes bus įvairių profesijų, bet kokios bus tos profesijos. Ar mūsų švietimo sistema yra pakankamai lanksti, pakankamai atvira ir pasirengusi veikti? Ar mes kaip politikai esame pasirengę veikti? Ir aš tikiuosi, kad jūs visi turėjote laiko pasi, susipažinti su Suomijos parlamento vieno komiteto ataskaita 2018 metų ataskaitą apie 18-37 metus, kur šimtas daugiausia žadančių technologijų yra įvardyjamos ir 200 naujų profesijų. Tai iš tiesų ataskaita, kuri atveria akis. Ir ji rodo, kad jeigu mes būsime išmintingi su savo švietimo sistemomis, mes surasime daug naujų dalykų, daugiau naujų dalykų nei prarasime senųjų vykstant visiems tiems pokyčiams mūsų pasaulyje. Ir kaip įprasta, technologijos yra greitesnės nei studijos, nei mokslas, greičiau viskas, technologijos yra kur kas spartesnės nei mes politikai ir kai buvo parengta kai studijos yra parengtos, jau viskas yra pasikeitę. Ir technologiniai pokyčiai spartėja kasmet. Nauji moksliniai tyrimai tampa jau pasenusiais labai greitai, taigi mūsų politikai privalo rasti drąsos ir realiai žvelgti į ateitį ir priimti tokius sprendimus, kurie leistų nuolatos plėtoti funkcionales švietimo sistemas, kurios tenkintų pasaulio ir ypatingai darbo poreikius. Kai kažkas naujo atsiranda, paprastai sudėtingiausia yra pakeisti mąstyseną. Ir aš kaip politikė turiu pasakyti, kad mums, politikams, sudėtingiausia tą padaryti Ir mes visuomet taip gyvename ir taip darome, kodėl reikia keistis. Taigi, reikia keisti, ką reikia keisti ir ką reikia padaryti Suomijoje. Mums reikia geriau pritaikytų kursų, kurio, kurie būtų tinkami saugusiems žmonėms, kuriems trūksta įgūdžių ir taip pat tokiems žmonėms, kurie dirba tokiose srityse, kuriuose labiausiai jaučiama technologinė revoliucija. Daugiau kursų reikia vyrams, moterims, dirbantiems žmonėms, kuriems reikia naujų įgūdžių. Mes turime pakeisti finansinių paskatų sistemą, paremti tuos, kuri, kurie nori efektyviai ir protingai pasinaudoti švietimo sistemą. Ir tai, ką mes finansuojame, tai yra naujas dalykas, kuris duoda neblogų rezultatų darbo rinkoje, ar tiesiog mes užtikriname švietimą, nesvarbu, koks jis bebūtų, nesigilinant ir nežiūrint, kas vyksta aplinkui ir ne, nevertinant tų poreikių, kurie yra reikalingi pramonės srityje, tarkim. Taigi mes turime kurti aišku mechanizmą, kad būtų galima prognozuoti įgūdžius politikoje. Mes turime žinoti, ką reikia keisti ir ką reikia padaryti. Reikia žvelgti į ateitį ir teikti patarimus apie karjerą. Mums taip pat reikalingos vieno langelio principas, palengvinta prieiga, geresnė informavimo sistema darbo rinkoje. Pavyzdžiui, mokymas internetu, infoportalai, informaciniai portalai, kad žmonės gautų visą informaciją apie tai ir kad greitai ir atvirai tą galėtų gauti. Studijos, mo mokymai geresniam, geresniai vadybai Ir tas reikalinga visais lygmenimis ir lyderiai turi būti parengti ateičiai. Mums taip pat reikia ilgesnio politikos formavimo laikotarpio, remiantis ateities analizėmis, kur dalyvauja visa politikos formuotojų komanda ir nevyriausybinės organizacijos ir profsąjungos ir įmonės. Ir mes taip pat jaunimui turime skirti labai daug dėmesio ir stiprinti mūsų visuomenės įtraukti Vyriausybės neseniai paskelbė, kad Suomijoje keičiama švietimo sistema ir dabar e, privalomas mokyklinis amžius yra 18 metų. Bet e, dabar matome tos profesinės, pavyzdžiui, mokyklos likščioliai buvo per brangios daugeliu šeimų. Ir mes da, turime kovoti su ta neligybė, kurią matome švietimo sistemoje. Taigi man atrodo, kad atėjo laikas. Taigi mes turime pasirūpinti, kad šis mūsų susitikimas būtų konstruktyvus, kad vyktų gyvos diskusijos ir pasimokykime vieni iš kitų. Neturime kartoti visi tų pačių klaidų. Turime išsiaiškinti, kokios istorijos yra pačios sėkmingiausios ir bent kažką nukopijuoti ir pritaikyti mūsų kasdienėme gyvenime. Ateitis ateina, bet nebijokime, nes baziniai dalykai vis tiek visuomet bus reikalingi ir mes išgyvensime visus pokyčius, jeigu sugebėsime žvelgti į ateitį ir elgtis išmintingai kartu Europoje ir taip pat valstybėse narėse. Ačiū. Thank you very much, uh, Mrs. Kilonen. Dėkuoju, ponė Kilonen. Trečiasis kalbėtojas yra ponas Antivavič iš Kroatijos parlamento. Jis atstovauja pensijų ir socialinės partnerystės komitetui. Prašau, ponė Babič. Ms. Harantsova, Vice President of the European Parliament. On... Ačiū. Gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai, aš perėsiu prie gimtosios kalbos. Man didelė garbė kreiptis į garbų į parlamentą ir pakalbėti šią labai svarbę temą. Kokiu įgūdžiu ir kokio darbo, kokių darbo vietų mums reikia, kad ES tvariai auktų, kad jos ekonomika stiprėtų šiame pilname iššūkių pasaulyje. Mums reikia dinaminio augimo, O iššūkių yra daug. Tai ir gyventojų senėjimas, ir globalizacija, ir visa tai veikia darbo pasaulį ir darbo rinką. Mes dėgiame naujas technologijas, yra naujų krypčių, yra dirbtinis intelektas ir virtuali realybė. Visa tai keičia mūsų kasdienybę, keičia ir mūsų bendradarbiavimo pobūdį, keičia darbinę aplinką, socialinius santykius. Uh, Ir visos įprastinės sistemos, tiek viešasis sektorius, tiek privatus sektorius iš esmės keičiasi. Kroatijoje tai reiškia be kita ko ir visuose sektoriuose juntama didelį poreikį turėti aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Dabartinė darbo rinka reikalinga labai išsilavinusių darbuotojų, ypač išmanančių skait, skaitmeninės technologijas skaitmeniniai įgūdžiai, kaip minėjo ponas Šmit, yra labai svarbus. Tik tai jie gali skatinti produktivumą ir ekonomikos saugimą. Todėl reikia investuoti į aukščiausios kokybės švietimą ir mokymus. Mes turime atitinkamai organizuoti ir darbo rinką tam, kad jį galėtų ir švietimo sistemą tam, kad jos galėtų reaguoti ateities iššūkius kaip priderinti švietimo sistemą prie tų ateities iššūkių, kaip padaryti taip, kad švietimo sistemoje būtų rengiami specialistai, kurių labiausiai reikia. Kokios yra tos specialybės, kurių labiausiai reikia ir reikės ateityje? Visi tie klausimai gali būti atsakyti tik bendradarbiaujant darbo rinkai ir švietimo sistemoms. Lygiai taip pat reikia bendradarbiauti darbdaviams ir socialinių sistemų atstovams. Tik tai taip mes galėsime kurti tokią protingą užimtumo politiką. Atsižvelgiant į ekonomikos augimą ir į tuos iššūkius, kurie mūsų laukia, mums reikia stiprinti mokymosi visą gyvenimą koncepciją, reikia, kad žmonės nuolat tobulintų savo įgūdžius, nes tik tai tokie darbuotojai, tik tokie specialistai gali prisidėti prie ekonomikos tvaraus augimo. Kroatijoje mokymosi visą gyvenimo konceptas dar yra gana fragmentiškas. Jis nėra taikomas visuotiniu mastu, labai trūksta koordinavimo tarp švietimo sistemos ir užimtumo sektoriaus veikėjų. Mes manome, kad reikia daugiau karjeros raidos kompetencijų, reikia uh, kad žmogaus karjera būtų lydima nuo pradžios iki pabaigos, reikia, kad bendradarbiautų darbuotojų, darbdavių asociacijos, profesinės sąjungos, švietimo institucijos, kurdamos tokią bendrą sistemą. Reikia, kad e, žmogui, žmogaus raida profesinė prasme niekada nenutrūktų. Labai džiaugiuosi kad mes buvome paminėti ir kaip geros praktikos pavyzdys Europos Sąjungoje. Taip pat yra labai svarbu investuoti ir į tvarias ir kokybiškas darbo vietas, skatinti žmonių verslumą ir pasiekti to, kad ir jauni, ir pagyvenę žmonės siektų naujų įgūdžių, o ypač reikia atkreipti dėmesį į jaunimą ir į jaunimą neturintį darbo. Reikia padėti žmonėms prisitaikyti prie besikeičiančios ekonomikos. Geografiniai indikatoriai, ES gyventojų senėjimas reiškia, kad dėmesį reikia kreipti ir į vyresnio amžiaus darbuotojus. Tai jų įgūdžius taip pat reikia atnaujinti ir stiprinti. Tokiu būdu mes galėsime juos išlaikyti ilgiau darbo rinkoje ir jie galės būti tais mentoriais, kurie padės jaunai kartai įsitvirtinti darbo rinkoje. Kroatija pakeitė savo pensijų ir, ir draudimo sistemą ir leidžia dirbti žmonėms pasiekusiems pensinį amžių. Kroatijoje žmogus pasiekęs pensinį amžių gali dirbti nepilną darbo vietą, pavyzdžiui, keturias valandas. Šiame kontekste yra labai svarbus ir kvalifikacijos keitimas bei kvalifikacijos kėlimas. Mes turime tikrai pabrėžti visų šio proceso dalyvių atsakomybę. Tai yra ir viešasis sektorius, darbdavys, bet ir pats darbuotojas turi būti suinteresuotas, kaip minėjo komisaras Šmit. Viešojo sektoriaus vaidmuo šioje srityje yra labai svarbus. Švietimo sistema turi pasirinkti ekonomikos raidos kitimui ir turi būti pasirengusi tenkinti visus jos poreikius. Ką tai reiškia? Reiškia, kad turi būti sukurta ir finansinių, ir nefinansinių paskatų žmogui keisti ir tobulinti savo kvalifikaciją. Taigi ir komisija turėtų sutvirtinti ir jaunimo garantijos sistemą, ir įgūdžių tobulinimo sistemos turėtų būti atnaujinta ES. Visų kartų asmenys turėtų turėti galimybę patys proaktyviai valdyti savo profesinę karjerą. Jaunos valstybės narės tikrai gerai pasinaudojo tokiamis ES iniciatyvomis kaip jaunimo garantija jos buvo mums labai naudingos. Ir baigdamas norėjau pasakyti, kad šiame kontekste visos ES valstybės turėtų investuoti kuo daugiau į instrumentus, kurie leistų numatyti ateities darbo rinkos poreikius ir leistų žmonėms priderinti savo įgūdžius prie tų poreikių. Ir jauni, ir vyresnio amžiaus žmonės turi turėti galimybę gauti pagalbą ta prasme, kad jie galėtų tobulinti savo įgūdžius, keisti juos, įgyti naujų įgūdžių, surasti naują darbo vietą arba patys pradėti verslą. Ačiū. Dėkojame ponui Babič už jo pastabas. O dabar kalbės ponia Klaudija Müller iš Vokietijos parlamento ekonomikos ir energetikos komiteto narė. Prašom, ponia Müller. Dėkoju pirmininkė, ponė vicepirmininkė, ačiū už tai, kad suteikite man žodį ir garbę kalbėti. Aš pasirenku kalbėti savo gimtają kalbą, vokiškai. Ponios ir ponai, aš norėčiau pradėti nuo tokios pastabos. Kai Vokietija susivienijo, tai daug žmonių patyrė tokį šoką, tos taigaus perėjimo šoką, kuris paveikė visuomeninę situaciją, bet labai didelę prasme paveikė ir profesinę žmonių būklę. Daugybė profesijų tapo nereikalingos, o naujų įgūdžių žmonės neturėjo. Taigi to, tame kontekste buvo labai svarbu persiorientuoti, persikvalifikuoti ir ne visiems pavyko tas šuolis. Dabartiniai pokyčiai nėra tokie staigus kaip tada. Mes žinom, ko reikia, tai ir kova su klimato kaita, ir skaitmeninimas. Vakar buvo įvardintas ir demografinio pokyčio, demografinės, neigiamos demografinės raidos faktorius. Visi tie faktoriai turi mus versti priderinti prie jų ir švietimo sistemą. Vokietijoje Kvalifikacijos kėlimas yra suvokiamas labai skirtingas. Du trešdaliai viso kvalifikacijos kėlimo priemonių yra taikomos įmonėse. Jas apmoka ir jas organizuoja darbdaviai. Didžiosioms įmonėms tai nėra labai sudėtinga, bet smulkioms ir labai smulkioms verslo įmonėms tą padaryti kartais būna labai sunku. Ir nors jos mato didelį poreikį tobulinti savo darbuotojų kvalifikaciją, ne visuomet randa tam laisvų lėšų. Taip pat ir formali švietimo sistema turi nemažą įtaką kvalifikacijos kėlimui ir kvalifikacijos keitimui. Tokie faktai. 68 procentai žmonių su aukštuoju išsilavinimu kelia savo kvalifikaciją. Tie, kurie turi profesinį išsilavinimą, maždaug pusė tokių žmonių yra linkę kelti savo kvalifikaciją, o tie, kurie neturi jokio išsilavinimo, iš jų tik 34 procentai siekia kažkokio tobulėjimo ar naujų įgūdžių įgyjimo. Vadinasi, labai didelės dalies pačios sudėtingiausių žmonių grupės tos priemonės, kurių reikia, nepasiekia. Vokietijoje dar yra ta problema, kad švietimas yra žemių kompetencijoje. Reiškia, mūsų švietimo sistema yra labai fragmentuota, labai suskaldyta, jos kaštai yra labai skirtingi, kai kuriuose žemėse mokslas yra mokamas, kitose ne. Taigi sistema yra labai įvairi Mes turime ir tą dualinę švietimo, profesinio švietimo sistemą, kai mokymasis tam tikroje mokykloje derinamas iškart su praktika įmonėje ir panašiai. Ir mes turime užduoti savo klausimą, kaip sukurti žmonėms paskatas įgyti tam tikrą išsilavinimą ir paskui kelti kvalifikaciją ir tobulintis. Bundestage neseniai buvo priimta e, skatinimo naujoviška skatinimo sistema, tai vadinamasis e, federalinis švietimo įstatymas, švietimo skatinimo įstatymas, kuris galiojo ir anksčiau, tačiau dabar jis buvo pakeistas. Ir pagal jį tie, kurie kelia kvalifikaciją, gali gauti stipendiją, kuri garantuoja jiems normalų išsilaikymą. Kitaip sakant, žmogus gali siekti išsilavinimo, nebijodamas, kad jo socialinė padėtis dėl to labai nukentės. Čia buvo minimas ir vieno langelio principas susijęs su švietimu. Mes taip pat apie tai kalbame Vokietijoje. Ir jis labai aktualus tiems, kurie iš vis neturi darbo. Ir mes esame tą jau įvedę darbo biržoje. Darbo birža dabar tiekia ne tik tai darbo vietos paieškos paslaugas, bet gali pasiūlyti ir perkvalifikavimo priemonės. Taigi reikia tuo pasinaudoti, reikia, kad darbo institucijos būtų ir partneriai žmonėms, norintiems keisti profesiją, norintiems tobulėti, nes dabar tos institucijos dar dėja yra gana stigmatizuotos. Taip pat galima svarstyti ir galimybę žmonės išleisti ilgesnių atostogų tam, kad jie galėtų kelti kvalifikaciją ar keisti savo specialybę. Tad dideli darbdaviai tą daro jau dabar, kompensuoja darb, darbuotojams iš dalies tą laiką bet tai daroma tik tuo met, kai ta nauja kvalifikacija darbdaviui yra naudinga. Apie tai reikia taip pat susimastyti ir šią sistemą taikyti plačiau. Be to, pasižiūrėkime ir į konkrečias specialybės. Ar tikrai tai, ko mes mokome mokyklose ir profesinėse mokyklose, atitinka rinkos poreikus? poreikius? Juk yra naujų specialybių, naujų sričių, kurios visiškai neatspindimos švietimo sistemoje, bet to atsiranda tokių profesijų, kurios nebereikalingos. Taigi, kaip minėjo kolegė, iš Suomijos reikia tiesiog plačiau atverti akis, reikia nebežiūrėti į darbo rinką kaip į sistemą iš tradicinių darbdavių ir tradicinių darbuotojų, reikia į tai pažvelgti plačiau. Ir kaip aš labai dažnai kartoju, reikia atsižvelgti ypač į moterų poreikius, nes mes to dar nepakankamai turime, nepakankamai apie tai kalbame, nepakankamai kalbame apie jų kvalifikavimą ir galimybę dirbti įvairias specialybės, kadangi dažnai būna taip, kad mes pusės savo gyventojų tiesiog nepaisome, į juos neatsižvelgiame, bandydami išspręsti darbo rinkos ir švietimo problemas. Tokiu būdu mes jų tikrai neišspręsime. Šiandien jau buvo minėta, kad reikia žengti tokius žingsnius, kurie apimtų visą visuomenę, neišskiriant jokios grupės. Jeigu mes to nepadarysim, tai visai ES mums visiems bus sudėtinga. Žmonės tiesiog nusisuks nuo mūsų ir žmonės nematys savęs naujajame pasaulyje, nematys ten jokių galimybių. Ir tik švietimas, tik kvalifikacijos kėlimas yra tas kelias, kuris leis mums juo kartu vestis ir žmonės. Ačiū. For... Dėkui, ponė Miller. Dabar prasidės antra mūsų sutikimo dalis. Keisimės nuomonėmis su nacionaliniu parlamentu atstovais, taip pat Europos parlamento nariais. Suteiksiu vėl e, žodį vicepirminiai Hrancovai, kad ji vadovautų diskusijai. Prašom. Dėkui. Pone Maras, labai norėčiau padėkoti visiems svečiams už jų pasisakymus. Esu tikra, kad sukėlė jūsų pasisakymai didelį susidomėjimą. Prieš prasidant diskusijai norėčiau paaiškinti, kaip viskas vyks. Jeigu norite kalbėti, užpildykite mėlyną kortelę ir e, norėsiu užtikrinti, kad diskusijoje galėtų dalyvauti kiek galima daugiau norinčių, bet kad taip galėtų būti, prašyčiau kalbėti nelgiau kaip tris minutės. Ir dabar suteiksiu žodį pirmam kalbėtojui, ponui Petri iš Vokietijos. Dėkoju pirmininkė, dėkoju vicepirmininkė už suteiktą žodį. Uh, Vokietijoje, aš esu sukilęs iš Sarlando, pana Šmitį žino, mes esame nuolatinėme struktūrinėse reformuose, nes tai yra kalnuotas sritis, ten buvo daug e, kalnakasybos įmonių ir mums nuolat tenka persiorientuoti ir tas ta reforma jau yra normalus, normali tiesiog mūsų būklė, bet kaip minėjo kolegė prieš tai kalbėjosi, yra iš tikrųjų didelis skirtumas tarp lyčių ir tarp išsilavinusių ir mažiau išsilavinusių asmenų, kai dėl kvalifikacijos kėlimo. Ir mes matome, kad skurdas, su kuriuo susiduria pensininkai, dažniausiai paliečia moteris. Žinoma, kad mokymasis visą gyvenimą yra iš tikrųjų labai svarbus. Tai yra viena iš priemonių, kuri gali padėti pakeisti žmogaus gyvenimą. Jeigu jūs esate iš kokio nors kalnų ar kalnakasybos regiono, tai tikrai žinote, ką reiškia tokia krizė, toks pereimas nuo kalnakasybos prie kitokios pramonės, prie, sakykime, mašinų statybos ir panašiai. Tai reiškia, kad žmonės turi įgyti aukštesnę kvalifikaciją. Todėl, man atrodo, kad ir darbdaviai turi būti rimtai suinteresuoti tuo, kad jų darbuotojai galėtų tą kvalifikaciją kelti ir didinti. Vokietijoje tą daro tarifinių sutarčių, kolektyvinių sutarčių partneriai. Ten yra įvardyjama, kiek darbuotojas gali turėti e, galimybių, kokios yra jo teisės kvalifikuotis ir kelti savo kvalifikaciją. Ir apskritai, man atrodo, kad teisiškai galėtų būti kiekvieno žmogaus įvardinta teisė gauti papildomą išsilavinimą. Sakykime, tai galėtų būti 12 dienų per metus, kurios būtų įvardytos kaip teisinė žmogaus, kaip žmogaus teisė gauti papildomą išsilavinimą. Ir čia turėtų, žinoma, darbdaviai įsipareigoti tą daryti ir valstybė turėtų sukurti modelius, pagal kuriuos tai būtų galima įgyvendinti. Ir tai būtų ir darbuotojams gera galimybė atitinkamai jų kvalifikacijai, jų poreikiams didinti, gerinti savo kvalifikaciją. Ypač tai būtų svarbu, žinoma, e, moterims ir kitoms šiek tiek nepalankesnėse sąlygose esančioms gyventojų grupėms. Taigi reikėtų sukurti tokią teisinę aplinką ES, kad tai, būtų, tai galiotų ne tik tai kokioje nors vienoje šalyje, bet visur, sukurti tokią teisinę aplinką, kur tokia sistema galėtų veikti. Galbūt komisija galėtų pagalvoti apie minimalius standartus, kurie galėtų būti įgyvendinti. Much, Labai ačiū, ponė Petri. Toliau ponas Starovič, Slovenijos atstovas. Labai ačiū už tai, kad suteikėte man žodį, kalbėsiu sloveniškai. 2 milijonai žmonių vartoja šią kalbą. Noriu pasisveikinti su jumis visais ir noriu e, pasakyti, jog esame patenkinti, kad komisija akcentuoja socialinių teisių hartiją. Tai reiškia solidarumą, teisingesnę Europą ir didesnę sanglaudą. Taip pat norėčiau pamatyti e, daugiau socialinio aspekto mūsų ekonomikos sistemose. Tai reikštų, kad mūsų ekonomiškai sėkmingiausias regionas pasaulyje būtų žalesnės ir e, taip pat EBPO e vaidina svarbu vaidmenį šiame kontekste. E, mes e, remiamės jo išvadomis, turime tvirtesnį mokslinį pagrindą, e, kuris leidžia mums tvirtinti mūsų ekonomiką, užsitikrinti augimą. Naujam požiūrį reikia naujų apibrėžimų, naujų modelių tam, kad galėtume kurti politiką ir žmonių gerovę. Taip pat e, visą tai yra susijęs su išmaniaisiais duomenimis, strategijomis ir įtraukiamojo pobūdžio augimo. Aš norėčiau pasakyti, kad Slovenija dalyvauja aktyviai šiuose projektuose ir e, pirmininkauja programos bičiulių grupiai Slovenija Slovenijos ekonomika auga, tačiau kol kas mes neturime pakankamai darbuotojų, kurie turėtų reikiamus įgūdžius. Darbo rinkoje yra spragų. Kodėl? Todėl, kad e, praeitie mes galvojame tik apie rinką, nes manėme, kad rinka išspręs visas problemas, bet toks požiūris neteisingas. E, praeitame. Mm, paskutinėme praeito amžiaus dešimtmetyje aš pateikiau atitinkamų pasiūlymų mūsų tuometiniam ministrui pirmininkui, bet jis pasakė, kad jis nenori matyti dar kol kas tokio naujo požiūrio. Aš tikiuosi, kad ES investavimas į mokslą ateityje e, bus sustiprintas, taip pat bus investuojama į visuomenę institucijas ir kad bus rasti derami sprendimai, leidžiantis mums dirbti veiksmingiau ir socialinės institucijos, kad būtų veiksmingesnės Europa galiausiai e, bu, pasieks daugiau rezultatų. 67 procentai vaikų, kurie eina į mokyklą dabar, e, baigę mokyklą, jau dirbs ar mokys ryse, kurių dar šiandieną net nėra. Dėkuoju, ponė Starovič. Toliau ponė Krecu iš Rumunijos. Dėkui, pirmininkė. Bičiuliai, labai svarbu mums pasimokyti vieniems iš kitų, pasisemti patirties iš kitų. Bet e, mes dabar turime sukaupti patirtį, kurios niekas neturi. Vyksta skaitmenė rezoliucija ir verslas plėtojasi e, mums pritarent ar nepritarent pritariant socialinės e, apsauga, pensijų sistemos, biudžeto ištekliai, švietimo finansavimas, privatumo e, išsaugomas, tai ne rinkos prievolė, tuos dalykus užtikrinti, tai yra mūsų prievolė. Ir niekas negali užsitikrinti skaitmenio suverenumo. Tie, kurie kontroliuoja serverius, gali kontroliuoti mūsų protus. Mes jau tą pamatėme per e, kai kuriuos rinkimus į parlamentą ar referendumus. Robotai, kompiuteriai keis veiklą, kurią dabar vykdo žmonės. Socialinės apsaugos sistemos e, pagrįstos prielaida, kad visi turi stabilų ilgalaikį darbą, kad dirba visų etatų ir kad institucijos atinkamos e, galės rinkti mokesčius Bet skaitmenė realybė yra visiškai kitokia. Mums reikia naujų, novatoriškų priemonių. Mes turime uh, pademonstruoti politinę valią. Mums reikia taip pat pajėgumų, nes e, ir to ir to trūksta. Mes turime užtikrinti taip pat, kad kontrolė ne visuomet yra veiksminga. <clears throat> Bet turime pradėti nuo įga, žmonių įgalimo, kartuojamas žodis švietimas, bet jis turi būti užtikrintas ne tik vaikams, ne tik jaunimui, mokymasis visą gyvenimą turi būti užtikrintas tam, kad būtų galima pristaikyti prie besikeičiančio darbo, kad būtų galima nepriklausomai dirbti. Ir Bet reikia taip pat e, priemonės dėkti ir skirti pakankamai finansavimo. Ačiū. Next... Dėkoju. Kitas kalbėtojas mano sąraše. Pone Makar <clears throat> iš Kroatijos, prašau. Hvala lijepa, poštovana predsjedavajuća. Ačiū. Pone pirmininkė, norėčiau pasveikinti visus kolegas. Visi suprantame, kad Europos pramonė turi būti konkurencinga skaitmenėje revoliucijoje. Plėtojantis skait, skaitmeniams įgūdžiams, matome, kad tai atveria duris skaitmeniai ekonomikai ir unikali skaitmenė rinka Europoje ne, nesiplėtos, jeigu nespręsime skaitmenių įgūdžių trūkumo problemos ir tą minėjome ne kartą šiandieną. Skaitmeniai įgūdžiai atvers galimybę naujoms darbo vietoms visiems ES piliečiams. Jeigu truks tų skaitmeninių įgūdžių ir tą stygių matome jau dabar, tai riboja plėtros galimybės Europoje. Europiečiai turi turėti darbo, tokius darbus, kurių nusipelnė ir mes turime leisti įmonėms pritraukti kuo galima daugiau skaitmeninio talento, nes Europoje ne, nėra pakankamai žmonių, kurie turi reikiamus skaitmeninius įgūdžius. Dėl to yra daug laisvų darbo vietų įvairiuose sektoriuose. Nedarbo lygis tarp jaunimo nuo 15 iki 24 Europoje yra beveik 20 procentų. Daugiau kaip trečdalis darbo jėgos Europoje, 45 procentai Europos piliečių turi tik tai bazinius skaitmeninius įgūdžius. Mes turime skubiai imtis veiksmų ir apmokyti maždaug milijoną jaunų žmonių kad būtų užpildytos darbo vietos skaitmenėme sektoriuje. Čia ir pameistrystės programos reikalingos, ir stažuotės, ir mokymai. Ir taip pat reikalingos trumpalaikio darbinimo programos. Mes turime per, permokyti savo darbo jėgą. Mes turime turimus išteklius perskirstyti taip, kad jie būtų investuojami į skaitmenių įgūdžių gerinimą. Mes turime skleisti informaciją apie tai, kiek svarbus yra skaitmeniai įgūdžiai, jeigu nori dalyvauti darbo rinkoje ir bendrai visuomenėje. Taip pat turime akcentuoti, kad darbo vietos e, mokslinių, e, informacinės ir ryšių technologijų srityje yra lygiai taip pat prieinamoms ir vyrams, ir moterims. O dabar matome atotrūkį, kai kalbame apie atlyginimus, kuriuos gauna vyrai ir moterys, bei kokias gauna pensijas mūsų pensininkai. Taigi taip pat reikalingos ir lankščios darbo valandos. Tai yra puiku, kai žmogus nori suderinti asmeninį ir profesinį gyvenimą. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad skaitmenimas, verslo proceso automatizavimas rodo, kad labai vertinga yra mokytis naujų įgūdžių, nes tokiu būdu atsiranda naujos darbo vietos, vyksta plėtra tiek įmonių pasaulyje, tiek viešajame ir privačiajame sektoriuose. Dėkoju. Dėkoju. Kitas kalbėtojas, ponia Kutra Kukuma iš Kipro. Prašau. Ačiū. Situacija, užimtumo situacija Kipre e, neramina ir tą problemą sukūrė iš dalies ne, neoliberali politika, kuri vyrauja Europoje. Dabar prioritetas yra teikiamas tokioms neužtikrintoms darbo vietoms, vis mažiau yra nuolatinių darbo vietų ir mažai žmonių gali užsidirbti padorę pensiją, jauni žmonės linkia vykti ieškoti darbo kitur. Uh, Gerovės valstybė susitraukė, pensijos sumažėjo ir pažeidžiamiausios socialinės grupės atsidūrė labai sudėtingoje situacijoje. Europos socialinių teisių ramstis. Juk mes kalbame, kaip svarbu padėti žmonėms, kurie užimtumo sektoriuje patiria problemų, ypač kalbant apie radikalizavimą, marginalizavimą ir taip pat namų ūkių pajamos nuo 2008 metų nuolatos mažėjo ir tie žmonės, kurie netgi dirba labai dažnai yra skurstantis dirbantieji. Taigi aš pasisakau už tai, kad būtų numatytas Europoje minimalus atlyginimas. Man labai neramu dėl to, kad yra bandoma riboti kolektyvinės dėrybas, kalbant apie darbuotojus ir taip pat labai svarbu, kad mes galėtumėme pritaikyti atlyginimus atsižvelgiant į įmonių konkurencingumą. Mes turime pasirūpinti, kad prioritetas būtų teikiamas ne tik konkurencijai, bet kad pasirūpintumėme ir tuo, kad mūsų žmonės turėtų padarius darbus. Taip pat regulia, reikalinga reguliavimo sistema, kai kalba eina apie naujas įdarbinimo formas, kad darbuotojai galėtų būti tikri, kad jų kolektyvinės sutartys bus įgyvendintos ir kad minimalūs standartai, kalbant apie darbą, bus užtikrinti. Ir taip pat būtų labai svarbu pasirūpinti, kad ir darbo vietos būtų saugios. Taigi mums reikalinga ir priežiūra, kontrolė ir taip pat turime pasirūpinti, kad naujos kuriamos darbo vietos būtų padorios, orios ir kad nebūtų pamintos darbuotojų teisės. Aš norėčiau išsakyti savo susirūpinimą apie tai, ką išgirdau iš komisijos nario ir kitų prelegentų. Idėja ta, kad e, nėra darbo visam gyvenimui tokios savokos, nes e, žmonės maždaug dešimt kartų per savo profesinį gyvenimą keičia darbą ir darbas taip, taip pat ir pensinio amžiaus sulaukus tampa norma ir tas mokymasis visą gyvenimą apmokymas visą gyvenimą, kad žmonės galėtų ir toliau dirbti, kuo ilgiau dirbti. Graikijoje visuomet buvo manoma, kad darbo vieta gaunama visam gyvenimui. Ir aš bandžiau pati dirbdama nuolatos mokytis, kad galėčiau vis geriau dirbti. Ir dabar labai sudėtinga žmogui, mano amžiaus žmogui, keisti darbo vietą, nors gal ir galėtų jis susirasti kitą darbo vietą. Dėkoju. Ačiū. Toliau sąraše ponas Tušek iš Kroatijos, prašau. Ačiū. Pirmininkė, mėly kolegos. Kai kalbame šią svarbę temą ir kalbame apie iššūkius, su kuriais susiduria jauni žmonės darbo rinkoje, turėtumėme e, vengti ignoruoti tai, kad Europa susiduria su demografinė krize. Kiekviena nauja karta 25 procentais yra mažiau gausi nei ankstesnė. Jaunos šeimos nori auginti vaikus ir aktyviai dalyvauti darbo rinkoje tuo pat metu, tačiau realiai tie du dalykai kartais labai sunkiai suderinami. Pavyzdžiui, daug valstybių leidžia dirbti sekmadieniais Tačiau, kaip žinia, vaikų darželiai sekmadieniais nedirba. Tai reiškia, kad nėra įmanoma dirbti ir rūpintis vaiku tuo pačiu metu. Yra ir kita problema. Trūksta, dar, trūksta vietų darželiuose ir mokyklose, ypač kai kalba eina apie popiet, laiką po pietų. Taigi turime priderinti visą tai prie dirbančių tėvų poreikių. Dažnai, aišku, matome ir lytinių skirtumų darbo rinkoje, nes dažniausiai moterys atsisako geresnių darbo galimybių, ypač jeigu nėra galimybės leisti vaikai darželį. Darbdaviai net neturi spręsti tų problemų, nes darbo rinkoje darbo jėgos yra apstu, tai jie nėra suinteresuoti teikti pirmenybę jaunoms moterims auginančioms vaikus, net jeigu būtų verčiami tą daryti. Taigi valstybės, valstybė turi numatyti tokias priemonės, kad ūkio subjektai, tai yra darbdaviai, suprastų, kad labai svarbi yra gimstamumo politika, kalbant apie sistemos tvarumą. Ir taip pat turime sukurti šeimai draugiškas darbo sąlygas įmonėse skaičiuojant darbo laiką ir panašiai. Tokiu būdu mes gal tikrai galėtumėme ir Europos fondais pasinaudoti kaip paskatomis tam, kad įmonės numatytų įvairias šeimoms draugiškas priemonės savo įmonėse. Dėkoju uždėmesi. Dėkoju, toliau. Pone Sigut iš Estijos. Ačiū. Be jokios abejonės įgūdžių prognozavimas ir daugiau informacijos apie kvalifikacijų kelimą ir keitimą geresnė prieiga prie internetinių pritaikytų kursų, taip pat e, visokių įgūdžių poreikių pripažinimas. Visa tai prisideda prie tų visuomenių pokyčių, kurias, kuriuos išgyvename ir tie pokyčiai mus nuves į žalę skaitmenę ateitį. Tačiau aš norėčiau pabrėžti, kad reikalinga dirbti ir keisti žmonių mąstyseną, kaip sakė komisijos narys Šmit. Uh, Mes matome įgūdžių, įgūdžių keitimą ir kvalifikacijos kelimą kaip galimybę, tai galimybė žmonėms dirbti ir užsidirbti. Tačiau žmonės turėdami geresnį išsilavinimą gali geriau dalyvauti mokymosi visą gyvenimą sistemoje, nei tie žmonės, kurie kvalifikacijų neturi, tai mes turime geriau suprasti, su kokiamis kliūtimis jie susiduria ir kodėl jiems trūksta motivacijos e, įsilieti į gyvenimo, mokymosi viso gyvenimo programas. Pavyzdžiui, Estijoje e, birža, darbo birža atliko analizę ir nustatė, kad tie e, moksleiviai, kurie nebaigė mokyklų, mokyklų E, vis tiek įgauja naujų įgūdžių, mokydamiesi jie mokosi iš tėvų arba mokosi patys. Tačiau jie savęs nevertina kaip studentų. Ir visos tos, visi tie skatinimai įgyti naujų įgūdžių, įsilieti į tą mokymosi visą gyvenimą sistemą kažkaip yra neišgirsta, neišgirstamos tos paskatos, jie neįsilieja į tą sistemą ir jų patirtis yra labai pažineigiama iš mokyklos ir mokymosi, studijavimo patirtis yra labai neigiama. Tai mums gal reikia keisti požiūrį į tai, kaip, kaip pritraukti tuos žmonės, kuriems reikia tų įgūdžių labiausiai. Kaip juos pritraukti į tą sistemą, kad jie suprastų, jog nors jų praeities patirtis yra labai neigiama mokymosi patirtis mokykloje, tačiau tai nereiškia, kad jie negalės įgauti naujų įgūdžių ar sudalyvauti įvairiose programuose, į kurias jie puikiai gali įsilieti. Taigi dirbkime su žmonių mąstymu ir tada mes e, tikrai sukursime pažangesnę ir skait, labiau skaitmeninę darbo, darbo jėgą. Dėkoju. Is... Uh, Ačiū. Toliau ponas Peres, Ispanija. Gracias, señora presidenta. Hablo... Dėkuoju, pirmininkė. Mano vienam vaikui 8, kitam 12 metų ir aš tikras esu, kad jie, kai pradės dirbti, tikrai dirbs visai kitokius darbus negu dabar. Taip pat esu tikras, kad kai kas nors kalba apie uh, tradicinė profesija, tai ta, jų profesija, e, jie net nelabai supranta, kas tai yra, nes jų profesijos bus visai kitokios. Ir e, reikia kelti klausimą, kaip pritaikyti e, švietimo sistemą prie tokios dinamiškos darbo rinkos. Ir man atrodo, kad toks yra svarbiausias klausimas ir reikia ieškoti atsakymų. Taip pat reikia Pavyzdžiui, kaip Vokietijoje, kad yra e, numatyti kreditavimo profesinio mokymosi galimybės ir reikia ne tik tai teorinio mokymo, bet taip pat ir praktinės patirties, e, nes e, iškart, pavyzdžiui, išmoktus dalykus turėtų būti galima praktiškai pritaikyti ir, pavyzdžiui, tai nėra mums visai naujas dalykas, Ekstremadūroje, Ispanijoje nuo 14 metų tokia sistema veikia reikia. Ir aš noriu pasakyti, kad mano šalyje yra nepaprastai e, aukštas, labai aukštas nedarbas, ypač tarp jaunimo. Ir mes matome, kad e, dažnai jauniems žmonėms trūksta būtinų įgūdžių, nes yra spraga tarp to, ko reikia darbo rinkai, darbdaviams ir to, ko yra išmokomi jauni žmonės. E, taip pat reikia suprasti, kad jau atvyko pas mus, jau mes gyvename ketvirtosios pramonės revoliucijos sąlygomis, e, vyksta visose technologijų srityse pokyčiai ir mes turime e, plėtoti kaip galima švietimo sistemą temą tiek Ispanijoje, tai labai svarbu, tiek e, visur Europoje. Reikia suteikti galimybės jauniems žmonėms, suteikti jiems įgūdžių, kad jie būtų patrauklus kaip darbuotojai e, įmonėms. Taip pat kalbų mokymas labai svarbu. E, aš kaip sakiau, pradžioje mūsų vaikai dirbs tokius darbus, kurių mes negalime įsivaizduoti ir mes turime būti da, drąsus. Reikia suteikti galimybės jaunimui, kad jie galėtų žengti darbo rinką turėdami būtiną įsilavinimą. Ir dabar jau reikia e, dirbti horizonto programa, horizonto 2020 programa turėtų būti tramplinas į ateitį, nes milijonai darbuotojų turės ateinančiais metais turėti naujų įgūdžių, reikia jau dabar pradėti dirbti, kad e, skaitmeninis atotrukis nebūtų dar vienas atotrukis tarp skirtingų valstybių narių. Ir mes turime suvokti, kad e, žmonės su tokiais įgūdžiais galės susidirbti ir geresnius atlyginimus. Dėkoju. España, Toliau ponas Sančias. Dėkoju. Sveiki visi. Aš atstovauju Vox e, partijai, kurios atstovai yra e, Europos parlamento EKR frakcijoje. Ir mes manome, kad švietimas nėra tik ekonominis dalykas, tai yra susijęs su žmogaus orumu. Dėl to e, valdžios institucijos privalo užtikrinti, kad E, švietimo įstaigos privačios ar valstybinės užtikrintų geriausias sąlygas e, žmogaus ūkdymui. Ir mes manome, kad reikia e, suprasti, kas yra bendras mokymas, švietimas visų mokinių, kas yra brandos atestatas, Daug šalių, pavyzdžiui, Prancūzija, turi, turi savo tradicijas. E, pavyzdžiui, yra mm, pirmiausia keturi svarbiausi e, e, dalykai, kuriuos turi visi mokėti. Pirmiausia, e, nacionalinė valstybės kalba ir taip pat e, nacionalinės kultūros pažinimas. Antra tema e, - mokslas. Tikslėjai mokslai, pavyzdžiui, matematikos žinių suteikimas, kad žmonės turėtų tam tikrų gebėjimų techninėje, mokslinėje srityje. Trečias dalykas - kita e, nacionalinė kalba, kuri nėra gimtoji kalba ar mokymo kalba. Tokiu būdu, e, būdu galima susipažinti su kita kultūra ir pristaikyti prie pasaulio, kuriame gyvename. Ir kitas dalykas, paskutinis skaitmeniniai įgūdžiai. E, tokie dalykai prisidėtų prie nuskurdimo intelektinio, kultūrinio e, išgyvendinimo. Nes pasaraisiais metais e, tarp jaunų žmonių atsiranda tokių tendencijų. Aš e, turiu e, daugiau negu 30 metų patirties, buvau universiteto dėstytojas. Ir taip pat reikia e, bazinės žinias kultūros srityje užtikrinti visiems. Tai yra privalomas dalykas, nes tai yra susijęs su žmogaus orumo užtikrinimu. Ir taip pat reikia uh, plėtoti, ugdyti gebėjimus, e, priderinant juos prie laikmečio ir ekonominių sąlygų, kuriomis gyvename. Tai yra e, naujojo Europos darbo atvarkė ir reikia užtikrinti tokius įgūdžius, kurie būtų proporcingi privataus sektoriaus reikalavimus, nes jis užtikrina daugiausiai darbo vietų visose valstybėse, tiek ES, tiek už jos ribų tie gebėjimai turi būti plėtojami siekiant e, taip pat pagerinti profesinį mokymą. Negalima toliau gyventi tokiomis disproporcijos sąlygomis, kaip yra daug kur, įskaitant ir Ispaniją. Ir reikia galvoti apie e, privataus sektoriaus poreikius, apie tai, kiek universitetai turi parengti absolventų. Ir E, labai dažnai, pavyzdžiui, žmonės įgyję universitetinį įsilavinimą negali susirasti darbo. Žmogaus orumas nereikalauja, kad jis būtinai turėtų turėti universitetinį įsilavinimą, bet kad būtų jam deramai už, atlyginama už darbą, kad jis galėtų išgyventi ir kad e, visuomenė vertintų to žmogaus atliekamą darbą nepriklausomai nuo to, ar jis turi aukštą įsilavinimą ar ne. Dėkoju. Muchas gracias. Dėkoju. The... Tiek kalbėtojų buvo užsirašę pasisakyti šioje diskusijoje. Manau, kad išgirdome labai įdomių pasisakymų, taip pat išgirdome ir klausimų ir manau, kad mūsų kalbėtojai norėsite tai atsakyti matyti, kad visiems labiausiai rūpės skaitmeninės revoliucijos poveikis darbo rinkai ir komisija šiandien, kaip girdėjome, paskelbė komunikatą dėl skaitmeninių klausimų, todėl pirmajam suteikčiau žodį komisarui Šmit, kad jis galėtų pakomentuoti situaciją ar atsakyti į jūsų klausimus, o gal tiesiog apibendrinti mūsų diskusijos rezultatus. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, jūs teisingai pasakėte, kad didžiausias iššūkis yra skaitmeninis iššūkis, kadangi ši skaitmeninė revoliucija pakeis labai tikėtina didelę dalį darbo rinkos ir taip pat visi turės daugiau investuoti į savo žinias. Ir pirmas dalykas, kurį norėčiau pakartoti, yra tai, kad investuoti į žinias, investuoti į testinį mokymą, tai yra pozityvus dalykas, tai nėra kažkoks tai apribojimas, tai yra nauja galimybė. Ir aš manau, kad visiems tiems, kurie labai susirūpinę yra, ir aš turėčiau pasakyti, kad teisingai yra susirūpinę dėl to, kiek ta skaitmeninė revoliucija paveiks jų darbą. Tai aš jiems norėčiau pasakyti, kad nereikia bijoti, kad būsite palikti likimo valiai. Ir labai svarbu, kad visi, ir viešasis sektorius, valstybės narės, ES be jokios abejonės, ir taip pat privatusis sektorius privalo kurti arba gerinti testinio mokymo sistemą. Nes skaitmenė revoliucija reikalauja iš mūsų keisti tai, kaip mes matome ir keisti matmenius. Ir dar vienas dalykas, kuris, aišku, irgi kelia problemų, yra tai, kad tie, kurie mažiausiai išsilavinę, mes į juos dėja investuojama mažiausiai. Ir dažniausiai tai yra jų darbas, jų užimtumas, kuriam kyla didžiausia grėsmė. Taigi, iššūkis yra surasti ir beje buvo taip ir pasakyta, kad reikalinga surasti gerą metodą, kaip būtų galima visus tuos darbuotojus, darbininkus patraukti į mokymo sistemą. Ir Labai tikėtina, kad dauguma iš jų gal neturi labai pozityvių prisiminimų iš mokyklos. Taigi turime įsivaizduoti, kad reikia sukurti naują metodą, naują metodą, kaip mokyti, kaip šviesti, kaip atverti naujas galimybes ir kaip tvirtinti tas naujas galimybes. Tam tikra prasme tai irgi yra revoliucija, nes reikia keisti mokymo sistemą. Kitas dalykas yra tai, kad dažnai būtent tie darbuotojai, tie darbininkai, kurie yra vyresnio amžiaus, vyresnio amžiaus, tai faktiškai tai dažniausiai prasideda tas amžius gan anksti, į juos mes irgi per mažai investuojame. Ir atsiranda tam tikras skaitmenis atotrūkis įmonėse, kadangi būtent jie dažnai atsilieka ir jiems sunkiau išsilaikyti darbo vietoje, bet amžius neturėtų būti diskriminavimo elementas. Kai mes sakome mokymasis visą gyvenimą, tai tai ir turi reikšti, kad tai yra mokymasis vykstantis visą gyvenimą, netgi po profesinio gyvenimo, nes komisija paskelbė apie idėją, apie aktyvų senėjimą ir tai reiškia, kad po profesinio gyvenimo žmogus turi turėti galimybę toliau mokytis. Ir aš taip pat labai jautriai vertinu lyčių klausimą. Šiandieną mes teigiame, kad moterys mažiau matomos naujose technologijose. Ir kai mes kalbame apie tai, kokie yra mergaičių ir berniukų mokymosi rezultatai, dažnai matome, kad mokyklose mergaitės yra tos, tos gerosios mokinės, jos pasiekia, jų rezultatai yra geresni. Taigi matome tam tikrą barjerą, kliūtis siekiant, ieškantis darbo. Ir tos kliūtis, tie barjerai turi būti panaikinami. Reikia kovoti už lyčių lygybę ir tas turi vykti ir vykstant skaitmeniniams pokyčiams. Ir galiausiai, man atrodo, mūsų laukia didžiulė užduotis. Ir kai mes galvojame apie ateities metus. Tai ne, ne, negalvojame apie 20-30 metų, bet po 5-6 ar 10 metų jau tokioje ateityje mes turėsime permokyti ir pakeisti kvalifikacijas pusiai ar net daugiau nei pus, pusės visų, pusiai visų darbuotojų tai 100, 120, 130 milijonų žmonių iš viso. Ir tai yra milžiniška užduotis. Tai yra didžiulė ir finansinė našta ir užduotis. Ir buvo pasakyta, kad mes to nepasieksime be viešojo biudžeto, valstybinio biudžeto, to nepasieksime be reikiamų investicijų. Ir aš taip pat norėčiau pabrėžti žodį investicijų, nes reikia investuoti į žinias, reikia investuoti į kompetencijas, nes tai yra tos in investicijos, kurios prilyksta investicijoms į kompiuterius, robotus ar mechanizmus. Taigi mes turime keisti ir tai, kaip traktuojamos šios investicijos įmonių lygmenių kalbant ir apie mokesčių mažinimą, kalbant apie tam tikras paskatas. Ir taip pat kalbant apie e, būtent mokestinės lengvatas. Mes po kelių savaičių paskelbsime naują darbo atvarkę dėl kompetencijos, kompetencijų ir tai bus pirmasis etapas ir ta darbo atvarkė turės atsižvelgiant į patirtį, kultūrą, pažangą ar šiokį tokį atsilikimą, kalbant apie vieną ar kitą valstybę. Ta darbo tvarkė turės atspindėti visos įvairius reikalavimus, kai mes, pažiūrėjau, kalbam apie dirbtinį intelektą, kas iš esmės pakeis įmonių veiklą, pakeis tai, kaip e, vyksta gamyba, pavyzdžiui, tokie sektoriai kaip visuomenės veikatos sektorius, tokios profesijos, medicinės profesijos ir visa tai vyksta. Tas dirbtinis intelektas labai matomas tenais. Taigi mes turime pasirengti tokiems pokyčiams, bet taip pat mes turime pasirengti tikėdami, o ne bijodami. Mes turime įkvėpti pasitikėjimą žmonėms, nes daug darbo vietų keisis. Tačiau tos darbo vietos keisis ir turėtų keistis į gerą pusę, kad maž, mažiau būtų sunkių darbo sąlygų, tokių monotoniškų darbo vietų, kurias perims mechanizmai, kad tos darbo vietos, kurios susijusios su kūryba, su bendru darbu, būtų užpildomo žmonių, o ne robotų. Taigi, mes turime žvelgti į ateitį ir mes patvirtinsime labai svarbią strategiją, strategiją dėl skaitmeninių pokyčių ir būtent tos strategijos dalis, tos strategijos sėkmė ir nulems, kokią poziciją Europa užims pasauliniu mastu, pasaulinėje konkurencijoje. Matant tokius konkurentus kaip Kinija, JAF ir kitos šalis. Taigi, aišku, turime investuoti į žmonės, vyrus, moteris, vaikus, Vakar kaip sėkis vyko diskusijos apie vaiko garantiją. Visa tai yra labai svarbu ir aš optimistiškai esu nusiteikęs ir aš manau, kad mes tą mūšį laimėsime ir mes galėsime pakeisti Europą, kuri yra labai didžiulė ekonominė gale šiandieną ir mes galėsime užsitikrinti tą ekonominę galę ir ateityje. Dėkoju. Much, Dėkoju, komisarė. Ačiū Jums už Jūsų tokį pozityvų požiūrį, už padrasinančius žodžius. O dabar norėčiau paprašyti ponios Kilonen pakomentuoti diskusiją. Jūs taip pat savo įvadinėse pastabose sakėte, kad turime mokytis vieni iš kitų, o dabar išgirdę įvairias nuomonės iš įvairių šalių, norėčiau, galėtume padiskutuoti apie tai, ką jūs išmokote, ką sužinojote. Ačiū pirmininkė, aš tikrai išmokau šio to iš šios diskusijos. Politikui tai labai svarbu. Kai žiūriu į skaitmeninimą, tai klausiu savęs, kas keičiasi, kas tuos pokyčius sukelia, ar tikrai dar daro įtaką žmonės, Kartais susidaro įspūdis, kad pokyčiai ateina iš kažkur, iš kosmoso, iš kažkur ten, iš kažkokios paslaptingos vietos. Bet toks tik įspūdis, iš tiesų tai mes tuos pokyčius padarome, tai mes sprendimų prieėmėjai, mes tie, kurie nusprendžiame, kad norim, kad sunkus darbas taptų lengvesnis, ar tie, kurie nusprendžiame, kad žmonės kažkokioje srityje geriau reiktų pakeisti automatais, nors aš tam ir nepritariu, bet kai žvelgiame į, į tą skaitmenizaciją, kuris užgriūna mus, tai turime pagalvoti ir apie savo psichologinę būklę, ar kaip mes su tuo susidorosime, ar tai geras dalykas, ar blogas, skaitmeninius iššūkius yra lengviau sukontroliuoti negu, sakykime, klimato kaitą. Mes galime pakeisti e, elgesį, galime veikti, galime daryti įtaką. O štai su gamta yra daug sudėtingiau. Kontroliuoti tokius dalykus kaip skaitmeninimas yra tikrai santykinai paprasta. Kaip ir paprasta yra suteikti žmonėms naujus įgūdžius Aš tikiuosi ir aš labai norėčiau, kad mes pakeistume ir savo vartojimo įgūdžius ir įpročius. Mums tikrai nereikia tiek daug daiktų, žmonėms dabar reikia daugiau patirčių, kažko kito savo gyvenime. Tai viena vertus yra iššūkis, bet paslaugų sektoriui tai yra ir didžiulės naujos galimybės. Na, Aš manau, kad paslaugų sektorius iš tikrųjų turėtų persiorientuoti. Ir jis tą jau daro, bet mes dar to netaip suvokiame. Mes vis dar galvojame, kad jeigu mes turėsime daugiau daiktų, tai būsime geresni žmonės ar geriau gyvensime, bet man atrodo, kad nepraeis nei keliari metai ir mes patys suprasim ir pradėsim mąstyti kitaip, kad visų tų daiktų, viso to vartojimo mums nebereikia, mums reikia kažko kito, kas pakeistų tą besaikį vartojimą. Ir šiandien išgirdau nemažai svarbių dalykų. Pavyzdžiui, gebėjimas mokytis ir nauji įgūdžiai. Ko žmogus nori Mes galim suteikti jam išsilavinimą, bet nepaklausti žmogaus, kokio išsilavinimo jis nori, kas jam yra geriausia, kas jam patinka, ką jis nori daryti ir kas jam tinka. Kitaip sakant, mes turime nukreipti savo pastangas į tikslingus mokymus, paklausti žmonių, ko jiems iš tikrųjų reikia, ko jie nori išmokti, ką jie nori žinoti. Na, kitas iššūkis - demografinis senėjimas, gyventojų senėjimas ES tai yra faktas ir mes tikrai negalime pamiršti to, ar mes dar vis norime, kad, mes, kad būtų šeimos su vaikais. Jeigu taip, tai reikia sukurti lankščias sistemas darbo rinkoje, kad žmonės galėtų turėti gyvenimą ir anapus darbo vietos. Na ir dar vienas dalykas Mes turime suteikti viltį tiems, kurie atrodo beviltiški ir įgūdžius tiems, kurie jų neturi. Ir kurti pasitikėjimą nepasitikėjimo sąlygomis, ten, kur pasitikėjimo trūksta. Taigi ačiū Jums visiems už labai puikią diskusiją. The... Ačiū Jums. Dabar persikeliame iš šiaurės šalies į pietų šalis. Buvo labai daug pasisakymų iš pietų šalių, iš Kroatijos ir kitų. Tai panašu, kad šie klausimai Kroatijoje yra labai aktualūs ir svarbus. Ir todėl norėčiau grįžti prie pono Babič, kad e, jis pakomentuotų situaciją ir pritartų arba nepritartų kolegijai iš Suomijos. Gerbima ponia Hransova. Aš pritariu išsakytoms mintims, tą sakiau ir pradžioje. Ir daugelis iš kolegų, kurie kalbėjo apie dinamiškumą darbo rinkos, ir apie ateitį. Jūs sakėte, mes esame iš Europos pietų. Darbo jėga e, pasižymi mobilumu, juda žmonės ten, kur yra geresni atlyginimai. Ponas Starovičius iš Slovenijos minėjo tai, kad šiandieną rinka negali išspręsti mūsų problemų ir kad 65 procentai tų, kurie baigę universitetą e, neturi reikiamų įgūdžių. Taip pat e, e, Kipro atstovė irgi kalbėjo apie darbo rinkos problemas. Mes Ar taip pat e, daug pasieksime, jeigu išėjusius į pensiją žmonės raginsime grįžti į darbo rinką. Taip, jie gali toliau dirb, dirbti, būti naudingi darbo rinkoje. Gali jie pakeisti jaunesnius darbuotojus ir būti patarėjais tiems, kurie prisijungia prie e, darbo rinkos. Ponas e, Šmit, kalbėdamas, sakė, kad reikia e, to gerinti įgūdžius ir perkvalifikuoti darbuotojus. Darbo rinka yra labai dinamiškai, nėra e, statinė. Ir reikia tiek kelti kvalifikaciją, tiek perkvalifikuoti darbuotojus. Pone Miller, Vokietijos atstovė, kalbėjo, kad kai, kas, e, kai, kai kuriuoms valstybėms naims geriau sekasi, kai kuriuoms praščiau. Europos komisija ir Europos parlamentas turėtų siekti padėti mums užsitikrinti tam tikrą informaciją. Jauni žmonės per jaunimo garantiją galėtų užsitikrinti e, geresnės galimybės dirbti, taip pat užsidirbti deramą atlyginimą. Taip pat e, reikia paminėti e, ponė von der Leyen, kuri kalbėjo apie įgūdžių svarbą. Dar noriu sureaguoti į tai, ką sakė ponas Šmit. Tai yra klausimai, kurie svarstomi ES institucijose, bet taip juos turi svarstyti ir nacionaliniai parlamentai e, tokios diskusijos namie turėtų e, prisidėti prie ekonomikos stiprinimo visoje Europos Sąjungoje. Taip, mūsų kontinentas sensta. Mes turime komisijos narį atsakingą už demokratiją ir demografiją ir turime ieškoti priemonių, stiprintų, kurios stiprintų gimstamumą. Uh, Reikia galvoti apie šias visas rytis ir jeigu mums pasiseks juose, tai pasiseks ir visur kitur. E, Dėkuoju Jums už Jūsų apibendrinimą. Dabar ponia Miller. E, ar jūs e, galite pakalbėti apie pusiausvyrą tarp tų išsakytų minčių, ar, ar matote ją? Dėkoju. Ačiū už tikrai labai įdomias diskusijas, kurios dar pakankamai intensyviai vyksta, nors jau gana vėlų. Man atrodo, mes visi sutarėme dėl to, kad kvalifikacijos kėlimas yra svarbiausias mūsų iššūkis, tai iš esmės nuo to priklauso ir mūsų ateitis, ir mūsų gebėjimas ateityje prisitaikyti prie visų tų iššūkių, kad Mes tik tai galėdami mokytis visą gyvenimą galėsime ir toliau sėkmingai gyvuoti, konkuruoti ir kurti gerovę. Na, dabar klausimas, ar valstybė, ar įmonė, privati įmonė turi rūpintis to švietimu. Ne, švietimas yra teisė. Švietimas taip pat yra ir pareiga, kai kalbam apie mokyklą. Tačiau, kai kalbam apie profesinį švietimą, Tai nėra teisė. Todėl reikia kelti klausimą, ar tikrai nereikėtų pagalvoti apie švietimą kaip teisę įgyti kvalifikaciją, kaip teisę tobulėti visą gyvenimą. Tam reikėtų sukurti atitinkamą struktūrą ir infrastruktūrą. Tai reikštų, kad mes turime atitinkamai formuluoti ir darbuotojų teisės. Aš pritarčiau kolegiai iš Kipro. Žmonėms tikrai kelia siauba mintis, kad reikia nuolat keisti darbo vietą, nuolat keistis pačiam, bet tai yra ir šansas. Bet jeigu galimybės prisitaikyti prie pokyčių ne, neturi, tada gyvenimas gali tapti labai nemielas. Ir čia yra tikrai ne vien rinkos uždavinys, tai yra valstybės uždavinys. Ir jeigu mes kaip valstybės to nesijimsime, tai visa Europa pralaimės kolega mm, pasakė, kad mums reikia daugiausiai dėmesio skirti tiems, kuriems dabar jo tenka mažiausia. Nes būtent jų darbo vietoms kyla didžiausias pavojus, nors gal ne vien tik jiems, tačiau jiems ypač. Kolega iš Ispanijos kalbėjo apie mokyklą, apie tai, kad ten reikia mokytis gamtos mokslų, matematikos, techninių mokslų, kalbų. Bet Lygiai taip pat reikia mokytis ir kūrybiškumo, reikia mokytis kritinio mąstymo. Tai yra lygiai tiek pat svarbus įgūdžiai, kurie leidžia mums gyvuoti skaitmeninėme pasaulyje. Ta pasakė ponia Makar. Tai yra labai svarbu, tai yra klausimas, ar mes pasiduosime neteisingoms naujienoms, ar mes jomis patikėsime, ar mes galėsime kritiškai mąstyti apie tai, kas vyksta ir įvertinti tas galimybės, kurios mums atsiveria skaitmeninėme pasaulyje, visą tai priklauso nuo tokių įgūdžių. Tai yra ir ne tik ekonomikos, tai yra ir mūsų visuomenės, sveikos visuomenės, mūsų bendro būvio, bendrabūvio klausimas. Tai yra klausimas, ar mūsų Europa ir toliau galės darniai egzistuoti drauge, ar mes tiesiog išsiskirstysime. Ačiū. Thank you very much. Uh, my Ačiū. Turiu atsiprašyti, bet paskutinės minties pasisakymas numatytas. Čia dėl institucinių problemų e, tas nesupratimas kilo. Gavau prašymą iš regionų komiteto pono Karčionė pasisakyti. Jis yra socialinės politikos pranešėjas. Tai jis pasisakys e, jam vieną minutę, prašau. Pone Karčioniai, žodis jums. For... Dėkuoju už teiktą žodį, gerbiami e, bendrapirmininkiai, e, komisijos nariai, e, ponios ir ponai. Aš atstovauju regionų komitetui, tai yra vietos regioninės valdžios atstovų institucija. Mes taip pat daug dėmesio skiriame įgūdžių darbo tvarkį, nagrinėjame trūkumų, kokių, pavyzdžiui, darbo vietų trūksta, kokių įgūdžių trūksta ir dar, įgūdžių darbo tvarkė nepaprastai svarbi Europai, jos plėtotai. Reikia dirbti, kalbant apie nacionalinės, regioninės vietos algas, jų skirtumus ir išteklius. Investicijos į žmogiškai kapitalą turi būti vertinamos kaip socialinės investicijos, jos turėtų apimti specialią veiklą, veiksmus skirtus toms grupėms, kurios yra labiau pažeidžiamos ar nepalankesnėje padėtyje. Reikia e, plėtoti partnerystės tarp nacionalinės regionės vietos valdžios institucijų, įmonių, darbdavių, darbuotojų, pilietinės visuomenės veikėjų, tam, kad būtų galima akcentuoti įgūdžius, kvalifikacijas įgytas per formalų, tiek neperformalų ūkdymą. Noriu pateikti vieną pavyzdį iš vietos lygmens. Mokomės vėl programa, Vengrijoje gyvendinama ši programa, daugiau negu šimtas Romų bendruomenės atstovų e, viešame sektoriuje dirba visų etatų, pavyzdžiui, prižiūri pastatus, dirba kaip sodininkai. Ir jie įgyja yra tam tikrus įgūdžius, bet programa taip pat padėjo jiems e, keisti požiūrį į darbą ir tie žmonės gavo profesinio e, mokymo pažymėjimą ir tai labai sustiprino jų orumą. Ir taip pat yra plėtojamos įvairios iniciatyvos e, tam, kad būtų galima pat, pagerinti įgūdžius tų žmonių. E, situacija labai naudinga visiems e, dalyviams, projektas yra labai nedėlis, bet veiksmingas. Ir e, mes suprantame, kad vietos regionių mastų veikiant, veikti yra labai svarbu, nes tokiu būdu galima taikyti novatorišką požiūrį, nors dažnai E, vietos lygmuo sulaukia mažai pažangos iš įvairių institucijų. Taip pat turime kovoti su e, tokiu reiškiniu kaip protų nutekėjimas. Mes patvirtinome praeitą savaitę nuomonę komitete šio klausimu, nes akcentuojame tai, kad protų nutekėjimas tvarumui Europos projekto kenkia reikia ir reikia ES priemonių, kad būtų galima taikyti integruotas politikos priemonės, stabdant šį reiškinį ir reikia dirbti kartu su e, nacionaliniu, regioniniu, vietos lygmeniu. Aš pats e, rengiu kom, regionų komitete nuomonę apie demografinius iššūkius, nuo kurių labai kenčia mūsų miestai, e, teritorijos ir mes turime e, galvoti, kad įgūdžių e, formavimas gali padėti iš dalies išspręsti mūsų problemas. Dėkoju. Dabar iš ties jau galime baigti diskusijas. Noriu pabai, padėkoti Jums visiems už dalyvavimą. O prieš baigiant darbą noriu visų mūsų vardu, noriu padėkoti bendra pirmininkui, ponui Maras, ir suteiksiu žodį jam paskutinį E, paskutiniam apibendrinimui. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tai, kad surengė šią savaitę. Labai malonu, kad galėjome dalyvauti ir prisidėti prie organizavimo šio sutikimo. O dabar perinu prie savo gimtosios kalbos. Noriu apibendrinti diskusijas kur, ir pažymėti svarbiausius dalykus. Dėkoju Norėjau padėkoti Jums visiems už Jūsų dalyvavimą. Pirmiausiai dėkoju mūsų svečiams. Manau, kad Jūsų mintys buvo labai svarbios taip pat. Aš esu patenkintas tuo, kad komisija Europos pripažįsta, jog šis klausimas yra prioritetinis, nes jis susijęs su mūsų ateitimi artimiausių laikotarpių. Galbūt valstybės narės neturi, e, šiek tiek kitaip galvoja, jos galvoja apie dabartinę situaciją savo darbo rinkoje, bet mes visi priklausome Europos Sąjungai, mes e, taip pat kūrėme e, Europos Sąjungą ir ateičiai dėl to ir turime priderinti nacionalinės sistemas prie Europos sistemos, reikia investuoti į jaunus žmonės, į ateitį ir tai turi būti prioritetas. Šiuo požiūriu norėčiau pasakyti, kad jeigu galėčiau padaryti kokias nors išvadas ir ką nors pasiūlyti komisijai, tai pasakysiu, veikite greitai. Mes turime ieškoti, kaip galima sparčiau e, sprendimų negu kad dabar. Pavyzdžiui, jaunimo nedarbas. Jau daugybę metų kartuojame, kad tai yra problema. Europos komisija pasiūlė uh, planą, kuris, e, man atrodo, kad buvo tikrai gerai gyventis visoje ES, jis davė rezultatų, reikia panašių priemonių ir ateičiai. Kai kalbame apie švietimą, apie įgūdžius darbo rinką, pastebime, kad dėja piliečiai e, daugelį valstybių narių negali mokydamėsi įgyti praktinių žinių. Tik tai 10 procentų arba dirbantis žmonės negali e, tobulintis, pavyzdžiui, dažnai tik 10 dienų per metus. Kai kuriuose šalyse tai daroma geriau, tiksliau 10 procentų tik žmonių, kurie gali dirbdami dar mokytis ir tikrai nepakanka to. Uh, Ir Europos komisija e, turėtų nepamiršti e, asmenų, kurie neturi gero išsilavinimo. Vienas iš 25 darbuotojų net kvalifikuotų tik tai pasirenka galimybę įgyti aukštesnę kvalifikaciją, reikia pagerinti padėtį šioje srityje ir komisija turėtų į tai atsižvelgti taip pat. Reikia nepamiršti kitų problemų, kurias reikėtų spręsti pasitelkiant įvairias programas ir tą daryti reikia kaip galima greičiau. Dar noriu pasakyti, kad švietimas visiems, įgūdžiai visiems, tai būtų labai svarbus veiksniai ateities e, darbo rinkoje ir užsitikrinant ekonomikos augimą. Tokiu būdu mes e, sukursime visuomenę, kuris teiktų galimybės visiems, leistų mūsų piliečiams mokytis visą gyvenimą ir prisidėti prie visuomenės, įnešti savo indėlį. Ir manau, kad reikėtų ir daugiau tokių diskusijų kaip ši. Tikiuosi, kad e, tai nėra paskutinės diskusijos. Ateityje turėtume taip pat e, susirinkti, kalbėti, aptarti skirtingas tendencijas, e, įvertinti, kaip klausosi situacija ir taip pat e, prisidėsime tokiu būdu prie šio laikiškesnės ir kokybiškesnės darbo rinkos sukūrimo, kuri e, būtų, tai būtų naudinga tiek ES apskritai, tiek joje gyvenantiems piliečiams. Dėkuoju. Well, this is it. <laughs> Thank you very much. Tai tiek dėkojame visiems ir geros dienos ir saugiai sugrįžkite į namus.